La séance est reprise. Gerbiami kolegos, pradedame mūsų posėdį. Protokolas yra išplatintas. Ar turite kokiu nors pastabų? Jeigu pastabų nėra, vakar dienos protokolas.